Dabar pradėsime balsavimo paaiškinimus. Visų pirma, dėl gazos. Ponas Samber. Pirmininkė, aš noriu paaiškinti, kad aš buvau tik tai vienas iš penkių šio parlamento narių, kuris balsavo prieš tą rezoliuciją. Tai pasielgiau ne todėl, kad nenoriu ekonominės pagalbos nukentėjusiems tiem, kurie nukentėjo šioje krizėje ir ne dėl to, kad nenoriu, kad jiem būtų padėta. Tikrai ne dėl to, jiem reikia pagalbos. Aš tai padariau todėl, kad ši rezoliucija, kaip ir daugelis kitų skirtų artimiesiams rytams, yra klaidinga. Ji nenustato, kas yra situacijos kaltininkai, kas nukentėja, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir be tokių principų negalima tvirtinti rezoliucijų. Reikalo esmė yra ta, kad gazoje situacija tokia, kokia yra dėl Hamas veiksmų. Jie paleido raketų lietų ant suverenios valstybės, kuri turi teisę, kaip bet kokia suveneri valstybė, ginti savo žmonės, savo piliečius ir reaguoti. Ir kol nebus aiškiai rezoliucijoje, šio parlamento rezoliucija nustatyta, kiek, kieno tai yra atsakomybė, tai pačios rezoliucijos negalės būti gyvendintos. Man atrodo jau pats laikas, kad šis parlamentas pasakytų Hamas, kad jie turi pripažinti Izraelio valstybę, turi su ją dėrėtis ir kad turi atsisakyti savo antisemitinių e, pareiškimų, tik tuomet galėsime pradėti procesą. Ačiū. Pereisime prie Kinok pranešimo. Pone Tomaševska. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, saugusieji asmenys yra atsakingi už vaikų auklėjimą. Ginkluotų konfliktų uh, atveju dažnai vaikai yra tiesiog priverčiami e, dalyvauti konfliktuose, niekas nesirūpina jų gerovę. Aš esu priversta pasisakyti dėl to, kad kad nėra užtikrinamos vaikų teisės, vaikų teisės į gyvybę. Oh, we'll move to the next speaker, which is Mr. Kamal. Mr. Kamal? Ponas Kamal? Thank you very much, Madam President. Ačiū pirmininkė. Whitney Houston, didžioji filosofija, pasakė, vaikai yra mūsų ateitis, mokykite juos gerai ir jie sukurs mūsų ateitį. Parodykite visiems, kad e, grožės lypi jų viduje. Ir manau, kad mes pirmą kartą žiūrime, svarstome tai, kas iš tikrųjų yra svarbu. Mes turėtume rūpintis vaikų la, lavinimu ir mokymu. Neturėtume vaikų skirtis berniukus ir mer, mergaitės. Svarbu ne tik mergaitės mokyti tinkamai auginti vaikus ir kurti šeimas, bet ir suteikti joms pradinį įsilavinimą. Tačiau aš manau, kad sprendimus tikrai turėtų su, surasti nacionalinės valstybės narės. Ir Newcastle buvo gyventi labai sėkminga programa, kai privačios mokyklos e, teik, e, e, priėmė, privačios mokyklos priėmė mokytės pas save vaikus iš neturtingų šeimų ir už kurių mokymą mokėjo valstybė. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų patobulintų mūsų visuomenės uh, struktūrą ateityje. Aš balsavau prieš ponios kino pranešimą ir man tai nebuvo lengva padaryti. Ji kalba apie labai rimtas problemas. Visame pasaulyje kiekvieną dieną vyksta daug tragedijų. Tačiau šis pagrindimas kalba daugiausia apie Junktinių tautų vaiko teisų konvenciją. Ir panašu, kad mes šią įdingą konvenciją remsimės ir ateityje. Ši konvencija buvo parengta kaip kompromisas. Viena vertus joje yra labai daug gerų dalykų, tačiau antra vertus joje yra ir visiškai neprimtinų nuostatų. Tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt devintaisiais metais kai buvo sudarytas šį konvenciją, buvo kalbama apie tai, kad vaikams būtina užtikrinti prieigą prie visų masinės žiniasklaidos priemonių. Tai ši formuluotė buvo suformuluota dar tais laikais, kai mes nežinojome apie tai, kokios gali būti šios masinio informavimo priemonės. Ir aš manau, kad šis dokumentas turėtų būti uh, pagrindas galvojant apie tai, kaip e, galima būtų pagerinti vaikų gyvenimą, bet tikrai tai nėra dokumentas, kuris nustato jų teisės. Bet to man buvo neprimtina ir tai, kad paminėti buvo abortai. Kolegos, norėčiau pakalb... paraginti visus kalbėti trumpai, nes dar daug liko pranešimų. Panas Henen. Taip, aš manau, mūsų rinkėjams būtų labai įdomu sužinoti, kiek mes pažengėme e, kai kuriuose sritise. Kai buvo rengiamasi referendumui e, Airijoje, mums buvo teigiama, kad ES neketina e, reglamentuoti abortų, tačiau e, ir neketina reglamentuoti kai kurių dalykų. Tačiau mes matome, kad būtent tai ir daroma šiuo pranešimu. Taigi visiškai nesižvelgima yra į tai, e, ko nori mūsų piliečiai. Ir Čekijos Respublikos prezidentas šiandien labai aiškiai pasakė, kad vyriausybės veikia geriau, kai, yra, kai, vyriausybė, kai šalyje yra opozicija, nes tai geria, formuojamos geresnės nuomonės. Ir aš manau, kad mes turime pripažinti, kad opozicija yra reikalinga. Tačiau panašu, kad yra nemažai tokių, kurie net nenori girdėti kitokios nuomonės. Taigi pagalvokite, ko, ką šis parlamentas mano apie savo rinkėjus. Aš manau, kad mes turime leisti žmonėms tiesiogiai pareikšti savo valią dėl Lisabono sutarties. Ponas Kiuska, kotiniai pranešimas. Pone Tomaševska. Ačiū pirmininkė. 2002-14 direktyvos įgyvendinimas susi, tai yra direktyva susijusi su darbuotojų teisė, yra labai svarbus e, dabar, kai e, susidurėme su krize. Krizės laikais labai svarbu ginti darbuotojų teisės. Negalima. Taip pat reikia užtikrinti ir darbo vietų užsaugojimą ir darbuotojų mokymą. Direktyva turėtų būti tinkamai įgyvendinama. Toliau tojo pranešimas, ponas Sakerski. Ačiū pirmininkė. Profsąjungos atlieka dvigubą funkciją. ES turi daug įvairių funkcijų. Pažvelkime į statistinius duomenis. Pamatytumėm, kad remiantis statistiniais duomenimis yra sukūriama labai daug uh, darbo vietų. Prie darbo vietų kūrimo prisideda ir profsąjungos. Taip pat, e, kuriant darbo vietas, labai svarbu atsižvelgti ir į kaimo vietų, e, kaimo e, vietovėse darbo vietų kūrimą, kaimo plėtrą. Tai yra labai svarbu norint užtikrinti subalansuotą, tvarę plėtrą kaimo vietovėse. Reikia taip pat stiprinti ir tradicinius sektorius, pavyzdžiui, pramonę ar gamybą, priekybą. Reikėtų daryti viską, kad kaimo vietovėse būtų skatinama e, pramonės plėtra. Dėkoju. Pani Przewodnicząca, nie tylko sytuacja. Ačiū pirmininkė. Ne vien tik dėl krizės. Reikėjo imtis įvairių priemonių. Prie nepakanka imtis įvairių priemonių, kovojant su krize, labai svarbu kurti naujas darbo vietas. Aš tikrai pritariu šiam pranešimui ir norėčiau, kad Europos komisija suformuotų naują požiūrį į įmonės Taip pat labai svarbu, kad įmonės gautų visą reikalingą e, Europos, e, paramą iš ES. Reikia sukurti reikalingas administracinės procedūras. Panas Kamau, ačiū pirmininkė. Skaitydamas pranešimą radau apibriežti socialinę ekonomiką. Mane tai labai sudomino. Ir nustebino dar du dalykai. Visų pirma, socialiniai dalykai svarbesni už kapitalą. Taip pat buvo kalbėta apie socialinę atsakomybę ir kontrolį iš valstybių narių pusės. Visiškai nebuvo kalbama apie laisvą prekių mainų sistemą tarp pirkėjo pardavėjo, apie investicijas ir taip toliau. Man atrodo, kad investicijos labai svarbu ir labai svarbu investuoti ir gauti pelną kai per daug pradedam koncentruotis į socialinius poreikius, nei į poreikį uždirbti ir e, gauti pajamų ekonomikoje, mes atsidurėme dideliai dobei, dideliam pavojui, apie kurį mus perspėjo dar praeito amžiaus viduryje, viduryje ekonomistai. Ir nereikia tikrai rizikuoti išklysti iš kelio, dėl to aš balsavau prieš pranešimą. Einame prie Sampaci pranešimo. Žodis poniai Doyle. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad ir toliau rimtai svarstome tokį klausimą kaip psichikos sveikata. Jis turi išlikti labai svarbus ES politikos darbo tvarkėje. Mm, pagal statistiką labai dažnai ši lyga pasikartoja, iki 2020-ųjų ji dar dažniau kartosis. Bet kalbant apie mano šalį, tai mes turim tokią teoriją, kad mes tik kalbam ir nieko nedarome. Reikia strategijos psichos sveikatai užtikrinti ir mūsų nacionalinėje politikoje taip pat apie tai turėtumėm kalbėti, tai turėtų būti tvirtinta teisės aktuose. Deja, kol kas psichikos sveikatos paslaugų e, teikimas yra nepatenkinamas. Nėra ryšio tarp teorijos, tarp dokumentų, ataskaitų, kurios rengiamos ir tarp realių veiksmų. Tad psichikos sveikatos priežiūros paslaugos ir jų teikimas išlieka nepatenkinamos padėties ir negauna pakankamai dėmesio. Reikia kažką keisti. Ačiū, pane Gėl. Ačiū, pirmininkė. Vienas iš keturių žmonių susiduria su psichikos veikatos problemomis bent vieną kartą per gyvenimą. Aštuonios pagrindinės priežastis yra uh, sveik 8 iš 10 tokių atvejų ir susirgymų sukelia net negalę. Tad tikrai šiai problemai reikia skirti daugiau dėmesio. Noriu atkreipti dėmesį į mano rinkiminę apygardą ir apie situaciją pas mus. Mes pripažįstame, kad visos interesuotos šalis turi įsitraukti procesą ir žiniasklaida, ir mokyklos, ir kitos institucijos. Ir reikia e, taip pat nagrinėti, koks yra ryšys tarp fizinių problemų bei psichinių problemų. Galbūt reikėtų skirti lėšas tam tikrom programom iš e, regionų fondo, iš struktūrinių fondų. Taip pat man atrodo, kad darbdaviai turėtų kurti sveiką darbinę aplinką, saugę darbinę aplinką, todėl kad labai dažnai psichikos sveikatos sutrikimų kyla dėl tam tikrų darbinių priežasčių. Todėl paremiau pranešimą. Ačiū žodis, ponė Tomaševskai. Pani Przewodnicząca, 90%. Ačiū pirmininkė. 90 procentų savižudybių yra psichinės lygos, psichinio sutrikimo padarinys. Tai dažnai atsitinka dėl to, kad šiolikinė visuomenė žmogus dažnai patiria stresą, nesveikai gyvena. Taip pat reikia paminėti, kad Europoje yra vis daugiau senų žmonių, kurie susirga psichinėmis lygomis. Taip pat reikia pasakyti, kad jeigu žmogų yra diagnozuojama psichinė lyga, tai tarsi paženklina gėdo ženklų žmogų. Tai yra ir visuomenės lyga. Taigi aš visą širdimi pritariu šiam pranešimui. Ačiū. Um, did... Pane Sinot, aš balsavau už šį pranešimą, tačiau aš manau, kad mes praradome vieną galimybę komitete. Galimybę įrašyti rekomendaciją, kad būtina uždrausti uh, elektrošoko terapija. Kai kurie kiti pranešimo aspektai taip pat sugėlė man e, susirūpinimą. Vis mažiau ir mažiau, vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių, mažų vaikų susirga psichiko, e, psichikos e, susirgymais. ir iš karto jiems yra skiriami vaistai. Tai yra žlingas požiūris. Ir manau, kad šiandien turėtume savęs paklausti, kodėl psichikos sveikata nuolatos blogėja, kodėl daugėja e, savižudybių. Argi mes nesugebėme sukurti tokios visuomenės, kurioje žmonės galėtų ir norėtų gyventi? Turime labai atsargiai vertinti tai, kokioje visuomenėje gyvename. Ponas Rutovic. Ačiū pirmininkė, gerbiami ponai ir ponios. Aš e, balsavau prieš rezoliuciją, prieš rezoliucijos prieimimą ir tai padariau dėl štai kokių priežasčių. Šiuo metu mes patirime krizę, ES institucijos turi išspręsti daug problemų. Antra, studijų arba tyrim, studijos arba tyrimai surijo, prarijo daug e, pinigų, kaštai yra didžiuliai. Tačiau tai nestamdo terorizmo. Įvairios politinės sensacijos net nešiekės papildomos naudos. Jos tiesiog kainavo daug pinigų, mokesčių mokėtojams. Na, mes ir sumokėjome. Kai kitą kartą susidursime su panašiamis problemams, turėtumėm pagalvoti iš anksto. Dabar periname prie uh, ponios Migelė Ramos pranešimų ir žodį sutikmės poniai Doil. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu šiam pranešimui Ir manau, kad būtina e, pradėti taikomuosius mokslinius tyrimus žuvininkysės srityje. Žuvų išteklių išsaugojimo klausimas yra gyvybiškai svarbus ir labai sudėtingas, jį nelabai lengva subalansuoti. Ir jį mes turėtume galimybę pasinaudoti šilakinis mokslinio tyrimų duomenimis. Būtų puiku. Tačiau aš norėčiau perspėti visus, kad uh, pablogėjus ekonominiai situacijai mes turėtumėme stengtis e, išvengti pastangų ir veiksmų dubliavimuose. Gal ir nereikėtų bendrijos lygmenių daryti pastangų, kurios e, galėtų būti kur kas veiksmingesnės nacionalinių lygmenių. Panas Kamal. Ačiū pirmininkė, kai mes žiūrime taikomusius e, mokslinius tyrimus, gal mes turėtume pagalvoti apie tai, kad mūsų žvininkistės politika nėra tobula. Ji jau egzistuoja 40 metų ir tuomet niekas negalvoja apie tai, kad žuvų ištekliai gali būti netvarus. Ir politika gali būti netvari. Aš manau, kad mes turime taip pat taikyti nusavybės teisės požiūrį, ypač santykiuose su Naujaja Zelandija. Ir jei pažvelgsime į Islandiją, kurioje taikomas yra į rinką orientuotas požiūris, pamatysim, kad situacija yra kitokia. Be abejo, mes galime taikyti naujausias technologijas, mes galime vykdyti naujausius mokslinius tyrimus. Tačiau, jei mes ir toliau turėsime sistemą, kuri, nepaisant visų mokslo naujovių, leis vyriausybėms, e, leis vyriausybėms žvėjams sakyti, ką ir kiek ir kada reikia e, sužvejoti, tuomet e, niekada mes neturėsime tvarių žuvų išteklių. Periname prie bur pranešimo. Minkė, dabartinėse ekonominėse aplinkybėse tikrai reikia viską persvarstyti. PVM mažinimas ir lengvatiniai tarifai padės tiem, kuriem labiausiai to reikia. Man atrodo, kad pranešime taip pat kalbam ir apie darbo vietų sukūrimą, todėl aš pritariau pranešimui. Taip pat kalbam apie tai, kad turime užtikrinti, kad darbo vietos tiesiog nedingtų, ne, nepaskestų jodojo ekonomikoje. Tikiuosi, kad pranešimo nuostatos bus greitai gyvendintos, ypač mano rinkiminėje apygardai. Taip pat labai svarbu akcentuoti, kad turime leisti valstybėm narėm mažinti PVM tam tikrom prekiam ir tokiu būdu kovoti su klimato kaita. Reikia žmonėm numatyti tam tikras skatinamasias priemonės, pirkti žalius produktus, pagamintus ekologiškais būdais ir taip prisidėti prie kovos su klimato kaita. Be abejo, lengvatinis PVM visame pasaulyje ragins žmonės pirkti prekes pagamintas ekologiškai arba tokias, kurios mažiau kenkia aplinkai, mažiau naudoti energijos ir manau, kad tai pastarnaus visiems. Junktinė karalystė stengiasi taip pat šiam, skirti, šiam klausimui skirti daug dėmesio ir iki 2010-ųjų PVM tarifą sumažinti 2,5 procentais. Ačiū. Dėkoju, paneliu link. Ačiū, pirmininkė. Na, manau, kad pralaimėti tikrai pralaimėsime tą kovą, kurioje net nedalyvaujame. Aš pateikiu savo pakeitimus tam tikrus prie dokumento, pavyzdžiui, dėl lengvatinių pavėm tarifų vaikų rūbams valstybėse narėse. Svarbu, kad situacija valstybėse narėse būtų kiek galima labiau panašesnė ir turime siūsti signalą tarybai ir komisijai. Tačiau yra viena išimtis dėl lengvatinio PVM restoranams. Reikėtų pabandyti mažinti jiem biurokratijos procedūras ir dėja pasiūlymas, mano siūlytas pakeitimas dėl to buvo atmestas, bet man atrodo, kad reikėtų, kad restoranai galėtų taikyti vieną lengvatinį PVM tarifą, kol kas dėja to nesiūlo komisija, todėl kad komisija siūlo pritaikyti skirtingus PVM tarifus alkoholiu ir maistui. Ir tuomet gausis taip, kad restoranuose, priklausomai nuo to, ką gersite, ar alų, ar vyną, skirsis gėrimo kaina. Žinau, kad kai kurie kolegos nepritarė šiam pakeitimui, todėl kad jo nesuprato, o man atrodo, kad vis dėlto reikia siekti kažką pakeisti šioje srityje. Todėl, pirmininkė, aš tikrai džiaugiuosi, kad mes užsispyrę laikėme savo pozicijos mano frakcijoje ir kad mes sugebėjome pakeisti tą netinkamą uh, praktika, kuri dabar yra įsigalėjusi. Rezoliucija dėl CŽV, žodis ponai Somberg. Ačiū pirmininkė. Šis klausimas turbūt pats sunkiausias laisvai visuomeniai. Kaip laisvoji visuomenė turi kovoti su tais, kurie nori ją sunaikinti? Tai yra sprendimas, kurį mes turime priimti. Tačiau jis turi būti subalansuotas. Be abejo, turime saugoti žmogaus teisės, turime užtikrinti teisinės procedūras. Tačiau kartais pasaulis, kuriame gyvename, yra ne visai tobulas ir reikalauja ypatingų priemonių. Europoje negalime pasikliauti vien JAV pagalba. Savo šalyje dabar jau matau, kad yra teisiami aštuoni žmonės kurie apkaltinti susprogdinę e, lėktuvus. Arba jie apkaltinti bandymai susprogdinti kelis lėktuvus. Jų ketinimai na, neišsipildė, jiem nepavyko įgyvendinti savo plano, bet jie tokių planų turėjo. Ir reikia juos nubausti, nes priešingą atveju visus nuvilsime. Pirmininkė dėkoju, ponas Rūtovets. Przepraszam, na ten temat się już wypowiedziałem. Dziękuję bardzo. Aš atsiprašau, bet aš jau kalbėjau šiuo klausimu. Dėkuoju, tuomet aš perinu prie Von Vogel pranešimo. Panas Bak. Mano rinkėjai manęs paprašė susilaikyti, kai buvo balsuojama dėl šio pranešimo, dėl pono Vatanen pranešimo. Pirmiausia, dėl to, kad Airija yra neutrali šalis. Ir Airija taiko trijų spinų taktiką, kai sprendžiama, ar mūsų kariai galėtų vykti kur nors, e, į kokias nors tarptautinės misijas. Tai yra, jas turi patvirtinti, tą misiją turi e, patvirtinti jungtinės tautos, mūsų vyriausybė ir parlamentas. Mes e, in, intensyviai dalyvaujame taikos kūrimo misijoje Čede, kuri ir ji, ši misija yra labai sėkminga. Šią misiją jungtinės tautos suteikė mandatą Ši misija baigsis kovo 15 dieną, ji buvo vykdoma 12 mėnesių ir Airija ir toliau prisidės prie pastangų kurti taiką ar e, per ES ar per jungtinės tautas. O dabar perėmėme prie pono Vatanien pranešimo ir pirmasis kalbėtojas, kalbėtojas ponas Kielam. Aš balsavau už uh, Vatanino pranešimo 43 punktą. Pirmiausia dėl to, kad ponas Landsbergis pateikė žodinius pakeitimus šiam uh, uh, paragrafui. Šis paragrafas baigėsi taip. Saugumo pasiūlymai, kuriuos pateikė Rusijos federacija pastaruoju metu, pakek, pakenktų uh, ES saugumo struktūroms ir pakenktų ES ir JAV santykiams. ES ir Rusijos bendradarbiavimo komiteto posėdis vyko šią savaitę. Aš šiame dalyvavau ir supratau, kad žiūriu realybė, apie kurią kalba ponas Vataninas, yra realybė. Nes akivaizdu, kad Rusija bando suskaldyti ES valstybės narės, e, apibūdindama vienas kaip gerasis, o kitas kaip blogasis. I... Pana Somberg, ačiū pirmininkė. Trumpai pasisakysiu šiuo klausimu. Šiandien išgirdom puikų Čekijos prezidento pasisakymą. Jis mums priminė istoriją savo šalies, kitų šalių, rytų Europos šalių istoriją, kurios buvo okupuotos nacijų režimo, vėliau komunistų. Ta istorija akivaizdžiai rodo, kaip gyvybiškai svarbu yra NATO, kaip svarbu išlaikyti tą alijansą. ES taip pat turi tam tikrą vaidmenį, bet gynyba, vakarų gynyba yra NATO reikalas. Būtent todėl labai svarbus mūsų alijansas su JAV. Ir vienas iš aspektų, kuris mane labai neramina šiame parlamente, yra nuolat pasikartojantys tokie antiamerikietiški pareiškimai. Nepamirškime, kad JAV, būtent JAV užtikrino ir padėjo mums ir todėl šiandien mes galim kalbėti laisvai, esame nepriklausomi ir turime NATO. Dėkoju, ponas Kamau. Ačiū, pirmininkė. Praeitame šimtmetyje ir šiame NATO padėjo užtikrinti taiką. Tačiau yra tokių parlamento narių, kurie bando sakyti, kad NATO, kuri leidžia bendradarbiauti e, su Kanada ir su JAF, nėra ger, geras alijansas. Nemanau, kad yra tinkama taip užsipulinėti NATO bei aiškinti, kad yra dubliuojamos funkcijos. Dabar susidarė tokia situacija, kai Kanados ir JAV ekspertai gali susitikti su ES um, ekspertais vienam kambarį, tačiau dėje tuo pat metu gali vykti kitas susitikimas be JAF ir Kanados atstovų dalyvavimo. Tad Man atrodo, dubliavimas yra. Aš suprantu, kad NATO vaidmuo labai svarbus, tačiau taip pat nereikėtų pamiršti, kad NATO viena iš funkcijų yra naštos pasidalyjimas. Ir jei mums nepavyks to padaryti, tai gausis taip, kad naštą dalysis tik Prancūzija ir Junktinė karalystė, o kiti tiesiog šiaip stovės šalia. Ponas Berg. Ačiū, tik norėčiau papildyti. Laukiame, kad Airija ratifikuotų Lisabonos sutartį. Kol kas išlaikysime savo neutralumą ir pagal Lisabonos sutartį irgi išlaikysim neutralumą. Ta sutartis nepakeis mūsų nuomonės, mes ir toliau aktyviai dalyvausime taikos palaikymo misijose, kai turėsime jungtinių tautų mandatą ir tęsime tą praktiką, kokią turime dabar ir tikrai nepasitrauksim iš taikos palaikymo misijų. Dėkoju, ponas Montalto. Ačiū pirmininkai. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju darbuotojams. Aš norėčiau pasakyti, kad 17 pakeitimas, kuris turėjo būti teikiamas balsavimui po 45 pakeitimo, buvo nelabai suprantamai patiktas. Mes norėjome balsuoti dėl uh, kosminės erdvės demilitarizavimo, tačiau uh, ir be to mūsų dėmesį tuo metu uh, atitraukė kai kurie kiti kolegos ir todėl mes nebalsavome dėl šio pakeitimo. Labai dėl to atsiprašome. Grazie, signora Presidente. A 14 anni dalla Ačiū pirmininkė. Prabėgo 14 metų nuo tada, kai Barcelonoje įvyko konferencija ir nuo kada buvo pradėta uh, plėtoti viduršėme jūros regiono valstybių partnerystę. Vis dėlto rezultatai nėra patenkinami. Manau, dabar atėjo pats laikas dar kartai vertinti tuos rezultatus, taip pat ir finansinius rezultatus, ir turėtumėm pateikti uh, pranešimą komisijai, ataskaitą komisijai. E, turime pastebėti, kad regione nėra užtikrinamos lygio žmonių teisės, neužtikrinama religijos laisvė, taip pat nėra pakankamas ekonomikos augimas. E, šiame regione klesti ir kontrabanda, nelegali kontrabanda, žmonės nelegaliai gabenami E, ir į Italiją, ypač į Siciliją. Buvo sukurta laisvos priekybos zona, tačiau ji nieko gero nedavė, tik dar labiau pagilėjo um, praraja tarp turtingų ir vargšų. Mes negalėjome pritarti visiems e, pakeitimams, bet pritarėme šiam pranešimui, nes tikimės, kad jis turės naudos. Perinam prie Šimanskį pranešimo, pranešimo žodis ponui Sikirskį. Ačiū pirmininkė. Pagalba mūsų kaiminėms rytuose yra labai svarbus ES projektas. Vykdydami šį projektą turime atsižvelgti į keturis aspektus. Pirmas aspektas tai yra demokratijos ir žmogaus teisų skatinimas. Antras aspektas tai yra politinių struktūrų e, skatinamas. Taip pat noriu paminėti ir rinkos ekonomiką bei laisvos, laisvą priekybą. Turėtumėm visiems užtikrinti e, prieigą prie rinkos, turė, taip galėtų padėti kovoti su krize. E, trečias svarbus aspektas tai yra patikimas energijos tiekimas. Šis klausimas yra labai svarbus Europai. Turėtumėm užtikrinti patikimą dujų tiekimą. Na ir dar vienas svarbus aspektas tai yra kultūriniai moksliniai mainai. Šios skirtingos įvairios sritis yra gaužiai susijusios tarpusavyje. Nuo jų priklausys ir teigiamas ES įvaizdis rytuose. Partner... Partnerystėj su kaiminėms rytuose turėtumėm skirti daugiau diskusijų Europos parlamente. Dėl dar pra, dėl pranešimo ponas Korbet. Ačiū pirmininkė. Su džiausmu balsavau už šį pranešimą ir linkiu poniai Dal visokiojopos sėkmės ir džiaugsmo motinystės atostogų laikotarpiu. Ji, kaip savo frakcijos narė, e, sutiko būti pranešėja dėl šio dokumento ir vaidinti aktyvų vaidmenį šiame parlamente priešingai nei kiti jos frakcijos atstovai iš taip vadinamos Junktinės karalystės nepriklausomybės partijos. Jie kol kas, kiek žinau, per visą savo darbo laikotarpį nėra pasisiūlę renkti kokio nors pranešimo. Jie tik tai gali pritarti, nepritarti kitiem pranešimam ir visiškai nėra suinteresuoti įsitraukti į aktyvų darbą, kurio užsimame šiame parlamente, tam, kad galėtumėm užtikrinti, jog mūsų rengiami teisės aktai ir mūsų kuriama politika būtų prižiūrima, kontroliuojama ir atspindėtų visų valstybių narių ir piliečių interesus. Jie nori tik tai viską kritikuoti ir būti neigiami. Ir tikrai didžiulis skirtumas tarp jų ir jų kolegės. Ačiū. Taryba yra pateikusi keturias bendras pozicijas, taip pat pateikus priežastis, kodėl tos nuomonės buvo patvirtintos, taip pat yra ir komisijos pozicija. E, pavadinimai bus paskelbti protokoluose ir parlamentas turi 12 mėnesių patvirtinti savo poziciją ir tas laikotarpis pradama skaičiuoti nuo rytojaus. Šio posėdžio protokolai bus pateikti.